κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίσω στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας. Sveikinu susirinkusius visus į mūsų posėdį. Matys. Turimos kalbos yra paskelbtos, kuriomis galime dirbti. Mūsų pirmininko šiandien nėra, tad e, pirmininkausiu aš. E, vyks darbas grupėje. Norėčiau paskelbti, kad ponas Vais, Europos gynybos agentūros pirmininkas, turėjo 9 val. atvykti į mūsų posėdį, tačiau Oli Ren daro pranešimą AFET komitete, jis ten teikia pranešimą. Todėl mes turėjome atidėti susitikimą su ponu Veisu tolesniam kitam kartui. Todėl mes savo posėdį šiandien padedame be 15.11. Šis posėdis transliuojamas tiesiogiai internetu. Jeigu neturite jokių pastabų dėl darbo tvarkės projekto, laikysime ją patvirtintą. Nėra jokių pastabų dėl darbo tvarkės? Tuomet tęsėme darbą, sako pirmininkas. No meeting... Jeigu iki šio posėdžio niekas nepateiks jokių pareiškimų, tai ankstesnio posėdžio protokolą laikysime patvirtintų. Šiandien e, surengėme seminarą dėl sausumos minų ir tai atskleidžia, kad mums tai yra labai svarbus klausimas, kaip nurodyta Otavos konvencijoje, kuri draudžia naudoti, kaupti, gaminti ar perduoti sausumos minas ir e, numato visišką jų sunaikinimą. Ši konvencija, kuri įsigaliojo 1997 metais, padėjo daug pasiekti. Jos valstybėmis narėmis ir anknės valstijos e, atsiprašau, e, kai daugelis valstybių, tokių kaip Junktinės valstijos, Rusija, Kinija, Indija, dar nėra prisijungę prie jos. Norėčiau priminti, kad Europos parlamentas e, e, labai palaiko šią sutartį ir nori, kad ji būtų visuotinė. Mūsų seminaras vyksta laiku, nes 2009 nu, metų nuo lapkričio 30 iki 4 gruodžio e, vyks šios, e, konferen... šios sutarties peržiūros konferencija. Ji bus surenkta Kolumbijoje, Kartachenos mieste. E, ir mm, šiandienos seminaras yra rengiamas draugė su užsienio reikalų generalinio direktorato politikos departamentu. Mes pakvietėme e, nemažai e, svarbių svečių ambasadorių E, Lars Erika Vengneri, atstovaujantį Švediją šiuo metu pirmininkaujančią taryboje, taip pat Europos komisijos atstovą pono Larsą Günerę Vigemarką, Ženevos e, humanitarinio išminavimo centro atstovą e, ambasadorius Steven Hughesy, bei taip pat Tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto atstovą poną daktarą Peter Herbie. Ir Norėčiau taip pat priminti, kad e, tarp dalyvių yra komiteto norinės ponas Van Ordenas, kuris vaidino labai svarbu vaidmenį Europos komisijos darbe e, minų klausimų, bei taip pat turime ponę Franciską Bartner, užsienio E, reikalų, e, stabilumo, užsienio reikalų komiteto pranešėja, e, stabilumo priemonės klausimų. Taip pat norėčiau priminti, kad nevyriausybinė organizacija pavadinimu Džene, Ženeva Kol parengė dokumentą šiuo klausimu. Dabar perėsime prie pasisakymų pagal mūsų seminaro programą. Pradėsime nuo pono Steven Hughesy. Jis kalbės apie mm, minų uždraudimo trytį ir apie pagrindinius jos pasiekimus bei techninės uh, techninius klausimus e, susijusius su šia sritimi. Pirmi parlamentarai, ponios ir ponai, man labai malonu šiandieną dalyvauti šiame posėdėje ir pristatyti temą. Aš esu Steven Hughesy, esu Ženevos tarptautinio centro už humanitarnį išminavimą direktorius. Tai yra ta organizacija, tarptautinė ekspertų organizacija, kuri dirba Ženevoje. Teisinė sąranga primena tarptautinį baudžiamąjį teismą, nors esame mažesnė įstaiga Tai yra šveicariškas fondas, kuris turi tartautinius įgaliojimus, ypatingai dėl to, kad centras turi ir išminavimo sutarties tam tikrą atsakingą padalinį, sekretariatą, taip pat dirba su suinteresuotomis šalėmis, turime koordinacinį komitetą ir e, suinteresuotų šalių e, tokį, rengiame reguliarius susitikimus. Mes taip pat e, tvirtiname tarptautinius standartus dėl išminavimo, kuriuos tvirtina jungtinės tautos ir kurie yra taikomi pasauliniu mastu. Tikimės, kad mūsų centras suvaidins oficialų vaidmenį įgyvendinant naują konvenciją dėl vietinių e, bombų e, sunaikinimo ir kad bus parengti bendri metodai E, kai teks susidoroti su visais e, sprogmenimis, kurie dar nėra sunaikinti. Norėčiau pakalbėti apie pasiekimus nuo 99 metų. Ir susidaro gan na, įvairus įspūdis, nes buvo pasiekta ir pažangos, naikina, sunaikinant e, atsargas, prieš, prieš pėstinių minų atsargas, Tačiau matome, kad yra dar penkios e, konvencijos šalys, kurios turi užbaigti pradėtą darbą. Trys iš tų valstybių e, neįgyvendino galutinio termino, jie užtrunka ketverius metus, Baltarusija, Graikija ir Turkija tai yra tos trys valstybės, Ukraina taip pat kitais metais matyt ne, nesugebės įgyvendinti pasiekti termino. Kalba eina apie atsargas, kurios kurias turi valstybė. O kaip pirmininkas minėjo, yra ir kitos šalis, kurios nėra pasirašysios sutarties. Kai kurios e, konvenciją pasirašysios valstybės jau yra užbaigusios išminavimo darbus. 19 konvenciją pasirašysių valstybių nesugebėjo to padaryti laiku. Tai reiškia, joms dar praėjus dešimčiai metų dar darbas nėra na, užbaigtas tose valstybėse ir jos paprašė, kad būtų e, terminas iš, pratestas dar dešimčiai metų. 1100 kvadratinių kilometrų buvo e, išvalyta nuo minų. 2000 šimtas kvadratinių kilometrų e, mūšio teritorijų, bet yra dar nemažai teritorijų, kuriuose randamos minos. Ir dar e, rimčiau yra tai, kad daugoje, daugumoje valstybių tas e, na, minų tarša minomis dar jos lygis nėra aiškus ir nelaimingų atsitikimų skaičius mažėja. Tačiau, kaip žinome, kai įvyksta toks nelaimingas atsitikimas, tas nukentėjęs asmuo tampa na, priklausomas nuo pagalbos, rūpybos visą savo gyvenimą. Ir gal prieš dešimtį metų matėme daugiau tokių nelaimingų atsitikimų ir daugiau tai sukėlė humanitarnių problemų. Ir šių šios minos tampa vis labiau technologinė prasme pažangesnės ir dėl to na, kyla ir tas e, vyst, vystimo, e, iškyla ir žemėtvarkos problemų. Nes negalima valyti to žemės, kuri yra skirta žemės ūkiui plėtoti. Na ir per pastaruosius metus vienas pagrindinių pasiekimų, kuris taip pat aktualus ir ateičiai, yra taip vadinamoji e, žemės. E, Žemės paskelbimas saugia naudoti ir taikant sisteminį požiūrį, naudojant ne, ne tik techninės uh, techninės studijas, bet taip pat ir netechninės studijas. Ir na, valymas, užminuotos teritorijos valymas gali būti geriau apibrėžiamas šiuo metu. Ir valymo valymo įvairiaus, įvairūs ištekliai gali būti naudojami toms numatytoms apibrieštoms zonoms. Ir aš galėsiu, galėčiau pateikti skaičių Mozambiko atveju, kurie yra labai svarbus, kalbant apie žemės paskelbimą švaria nuominų. Tarp 2000 ir 2002 metų buvo atlikta prieš e, sausumos minų poveikio studija ir buvo ištirta 558 kvadratiniai kilometrai įtartinos žemės ir galiausiai 60 kvadratinių kilometrų sumažėjo ta įtartina, gali, galimai užminuota teritorija. Ir 12 kvadratinių kilometrų dar liko įtariamos žemės, žemės, kuri tikėtina yra užminuota. Taigi at, panaudojant įvairias studijas, mums tapo įmanoma išvalyti beveik 500 kvadratinių kilometrų žemės teritorijos ir dėl 12 kvadratinių kilometrų dar neišvalytos žemės, neišminuotos žemės, tariamai pavojingos teritorijos dar e, teks tą klausimą išspręsti ateityje. Taigi reikia išvalyti, išminuoti teritoriją ir matome pasiekimų, pažangos, e, kalbant apie valymo darbus. Vis geriau yra apmokomi išminuotojai ir taip pat yra griežčiau tikrinamos išminavimo, ištikrinami išmina, išminavimo mechanizmai. Rinkoje matome įvairių tokių įrenginių, Bet na, bendrai kalbant, ateityje daugiausia pažangos e, bus įmanoma pasiekti per geresnį programų valdymą, nei per na, technologinės inovacijas, nes te, technologijų, technologija ir taip jau yra gan novatoriška, tas novatoriškumo lygis pasiektas gan aukštas. Petsen Hist, e, mūsų centro pagrindinis ekonomistas, atliko įvertinimą dėl e, atitinkamų išminavimo programų ir dabar žodį perdodu jam. Just, uh, touch... Ačiū ambasadoriau. E, norėčiau pakalbėti toliau apie tai, ką ambasadorius Husi pavadino sparčia pažanga, pritaikant technologinius novatoriškus sprendimus. Ypač e, toje srityje, kuri vadinama humanitariniu išminavimu pristatau parengtą studiją, kur ir čia matote dviejų padalinių, kurie užsijima išminavimu e, darbo rezultatus. Kalbu apie du padalinius dirbasius vien toje pačioje valstybėje. E, e, ir kaip matote, dirbo civilių padalinys ir civilių e, paslaugos ir veikla yra daug pigesnė nei kariškių e, atliekamas išminavimas. Nes paprastai numatoma ir civilių, e, matoma, numatomas civilių dalyvavimas. Jie padeda tokiuose operacijose mums teko garbė parengti šešias regioninės studijas. E, ir mes domėjomės, kaip vykdomos operacijos, kurias finansavo komisija nuo 2002-2007. Čia kalbame apie dvi. Apie, apie strategijas, kurioms pritarė parlamentas ir taryba. dėl e, sausumos minų ir nesprogusių sprogmenų. Taigi, minų veiklos strategijos galiojo 2002 ir 2004, o paskui nuo 2005 ir 2007. Ir buvo skirta maždaug 15 milijonų eurų per metus per pirmąjį trijų metų laikotarpį. E, ir po 20 milijonų per antrąjį laikotarpį. Taigi dirbo nedidelės e, komandos, kurių tikslas buvo įgyvendinti šią strategiją Briuselėje. Norėčiau pristatyti apie tai, kokiu tikslu buvo pasiekta. Du 2006 metų ES pagalbos sistemos reformos sudarė galimybę uh, dėja to, dėl to buvo išbraukta biudžeto eilutė skirta sausumos minoms ir todėl buvo parengtos naujos gairės minų klausimų. Jomis vadovaujasi delegacijos dirbančios šalise, kur tai yra aktualu ir, ir parengta kita programa. Tos gairės yra išsamus dokumentas, tačiau dėja jos ne, neatstoja anksčiau egzistavusios biudžeto eilutės. Nekalbėsiu apie viską, kadangi trūksta laiko. Šiuo metu Europos bendrijos pagalbos programų rengimo ir tų e, programų įgyvendinimo sistema minus rytyje yra labai decentralizuota, yra geografinėms teritorijoms skiriamas biudžetas. Ir mums atrodo, kad ši sistema geba atsižvelgti į labai nuo šios problemos kenčiančių valstybių poreikius kalbu apie e, ša, šaliai skiriamus vokelius, pavyzdžiui, Afganistaną, Angolą. Reikia atsižvelgti ir kitų valstybių poreikius. Yra tikrai labai mm, užminuotų valstybių, kur, e, kurioms finansavimas šias ryčiai skiriamas nedidelis, pavyzdžiui, Kambodža. Norėčiau pasakyti, nėra tokio mechanizmo, kuris apimtų tarptautinių mastų koordinuojamą veiklą, yra skiriamas veikla ir e, strategijos ir finansai skiriami atskirtoms valsty, valstybėms. Taip pat dėl to buvo prarasti specialistai dirbę kai kurių valstybių e, delegacijose ir e, nėra mechanizmo, kuris paremtų regioninės iniciatyvas strategiškai. Uh, Taigi norime pasiūlyti šias rekomendacijas ES komisijos tarnyboms, kurios rengia minų, e, minų klaus, programas minų klausimų. Reikėtų e, sutelkti dėmesį taip pat ir, ir nepamiršti specialistų, kurie yra, kurie yra minų klausimų ir nesprogusių sprogmenų specialistai. Mes manome, kad reikia nuseklesnio strategiško ES požiūrio į sausumos minų ir kasetinių sprokmenų uždraudimą. Reikėtų sutelkti daugiau specialistų, e, nei yra Briuselėje, ir skirti daugiau finansavimo atskiroms delegacijoms dirbančiams konkrečiose valstybėse. Ačiū. Dėkoju. Dabar pakviesiu Raudonojo kryžiaus atstovą, pona Herbį. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, dėkoju už kvietimą atvykti į posėdį. Dėkoju kolegoms, kitoms suinteresuotoms organizacijoms, kurios atvyko į klausimus. Raudonojo kryžiaus tarptautinis komitetas dirbo e, nuo 90-mečio, 90-mečio pradžios e, išminavimo klausimų, kai pamatėme, kad šis ginklas pats savaime sukelia tam tikrą epidemiją sužeidimų nuo sausumos minų epidemija. Tai buvo vadinamas, toks buvo panaudotas mūsų ekspertų terminas ir tai aktualu daug kur pasaulyje. Na ir kai ištinka epidemija, epidemijos neįmanoma pažaboti, kol nėra uh, kovojama su šaltiniu. Tai yra šiuo atveju vienas konkretus ginklas, nedidelis ginklas, kuris e, randamas daug kur ir kuris sukelia daug žmonių kančių. Kur tik tai jis yra naudojamas, dažniausiai žmonės e, nukenčia yra, tie žmonės, kurie nukenčia yra civiliai gyventojai, o ne kariškiai, kurie dalyvauja konflikto zonoje. Ir aš manau, kad tai yra humanitarinis, moralinis sutarties veidas ir pagrindas. Uh, Ir sausumos menų konvencija, mano manimu, yra viena sėkmingesnių ginklų kontrolės sutarčių pasirašytų pastaraisiais dešimtmečiais dėl įvairiausių priežasčių. Ir šiandieną mes diskutuojame praėjus dešimčiai metų nuo konvencijos įsigaliojimo ir manau būtų teisinga pasakyti, kad ši konvencija ir toliau išlieka labai dinamišku, aktualiu dokumentu skatinančių pažangą. Tai nėra konvencija, kuri surašyta vien tik tai dokumente, tai yra konvencija, kuri paremta darbų veiksmų programa skirta pasiekti konkretiems humanitarniams tikslams šioje srityje. Na ir aš norėčiau atsižvelgti į Kartagenos konferenciją, peržiūros konferenciją, kuri vyks po šešių savaičių. Tai yra antroji peržiūros konferencija. Pirmoji vyko Nairobija 2004 metais. Buvo parengtas Nairobio veiksmų planas. E, Kartagenos e, peržiūros konferencija parengs Kartagenos darbų programą, kuri nubrėž e, konvencijos įgyvendinimo tikslus ateinantiems dešimčiai metų ir na, norėčiau, norėčiau apžvelgti na, sėkmės tam tikrus elementus, kas buvo pasiekta, ką, apie ką kalbėjo ir ponas Hūzi. Ir taip pat norėčiau pakalbėti ir apie iššūkius, kurie tampa dar aiškesni nei per pirmąją peržiūros konferenciją, kuri vyko ketvirtaisiais metais. Pirmiausia, pradėsiu nuo e, sėkmės tam tikrų elementų ir labai svarbu, kad 166 valstybės yra pasirašysios e, šią sutartį, daugiau kaip 3 ketvirtadalį pasaulio valstybių. Svarbu ir tai, kad buvo sukurta tam tikra norma, kuri pristabdė sausumos minų naudojimą bet kur pasaulyje, bet kokiais tikslais. Ir tai iš tiesų turėjo poveikio pagrindinių galingiausių valstybių veiksmams už konvencijos ribų, skaitant Junktinės Amerikos valstijas, kurios nenaudojo, sausum, nenaudojo sausumos minų nuo 2001 metų, taip pat Rusijos ir Kinijos atveju, kurie uh, uždraudė eksportą, jau dešimt metų galioja eksporto draudimas šiuose valstybėse ir netgi tokia šalis kaip Pakistanas, kuri planavo šalia sienos su Afganistanu prieš keletą metų uh, padėti daug minų, bet sureagavo į tartautinį spaudimą to nedaryti. Taigi iš tiesų poveikį matome kur kas plačiau nei tik, tik tai tose valstybėse, kurios yra pasirašysios sutartį. Dėl na, minų valymo tūkstančiai kvadratinių kilometrų užminuotos teritorijos buvo išvalyta labai skrupulingai, tai buvo gan toks intensyvus darbas. Ir akivaizdu, kad dėl to darbo mm, mes išvengėme daug nelaimingų atsitikimų. Na, kalbant atsar apie atsargų naikinimą, visos pasirašytos valstybės puikiai atitinka e, numatytus reikalavimus dėl atsargų panaikinimo. Iki 8 metų buvo numatytas e, atsargų naikinimas. Trys valstybės pasirašytos konvenciją kol kas dar nėra mm, įgyvendinusios terminų. Pasirašytos valstybės 42 milijonus sausumos minų sunaikino, tokių, kurios niekuomet jau nebus panaudotos. E, parama nukentėjusiesiems. Na, konvencija buvo pasirašyta ir su tikslu suteikti paramą nukentėjusiesiems, daug dėmesio skirti jų poreikiams, kaip tie poreikiai gali būti patenkinti ir galiausiai buvo mobilizuota šiek tiek e, išteklių, aišku, nepakankamai, teikiant paramą nukentėjusiesiems. veiksmų planas e, padedant nukentėjusiesiems yra parengtas ir manau, kad labai svarbu ir tai, kad paramos nukentėjusiesiems veiksmų planas parengtas pagal konvenciją dabar jau yra įtrauktas į straipsnį skirtą nu-, paramai nukentėjusiesiems, kur yra numatyti tam tikri kaštai ir ištekliai. Ir dabar iš tiesų, kai anksčiau tas straipsnis buvo minima, ta, ta, ta savoka buvo minima tik vieną kartą, dabar jau yra visas straipsnis e, numatytas konvencijoje šiam tikslui. Taip pat labai svarbu, kad praėjus dešimčiai metų nuo konvencijos įsigaliojimo, uh, vyko pasirašysių valstybių susitikimai, kur bandoma buvo aptarti, kaip tos prievolės yra įgyvendinamos. Du kartus per metus vyko tokie susitikimai per tuos dešimt metų ir toks pats darbas numatytas dar ateinantiems penkeriems metams. Na ir jeigu pažvelgtume į bet kokias e, ginklų kontrolės sutartis, pamatytumėme, kad kažin ar yra kitų sutarčių, kur yra taip, e, na, tiek daug dėmesio skiriama prievolių įsipareigojimų įgyvendinimui, kaip kad šitos sutarties atveju. Uh, E, kitų sutarčių atveju kasmet dažnia, nu, geriausiu atveju susitinka pasirašysios valstybės ir tik tai, kas e, penkerius metus vyksta peržiūros, peržiūros konferencijos. Taigi šios sutarties atveju iš tiesų matome labai tokį aktyvų pasirašysių valstybių dalyvavimą. E, daug dėmesio skiriama ir draudimui. Ir nuolatos yra peržiūrima sutartis, taip pat yra įvertinamas e, atliekamas darbas. Taigi aš manau, kad labai svarbu, priešingai nei kitų sutarčių atveju, ar humanitarnės teisės sutarčių atveju, e, matyti, suprasti, kad tai nėra vien tik tai e, kontrolės sutartis, bet tai yra pagalbos, pagalbos nukentėjusiesiems e, sutartis turinti platesnius įpareigojimus. Na, o dabar perinant prie iššūkių jie, yra, jie tapo labai aiškus dabar, praėjus dešimčiai metų nuo pasirašymo ir aš manau, kad Kartagenos viršūnių susitikime, kur vyks peržiūros konferencija, aš manau, kad bus labai ten svarbu na, nustatyti ir suprasti, ar tie iššūkiai yra pakankamai sprendžiami, ar vyrauja e, sutarties įsipareigojimų gyvendinimo e, nuotaika ir e, ar valstybės įgyvendina tai, ką jos įsipareigojo padaryti. Dėl išminavimo 21 valstybė, e, kur, kuri turėjo išvalyti atitinkamas teritorijas iki šių metų, 15 valstybių prašė, kad terminas būtų pratestas nuo vienerių iki dešimties metų, dauguma prašė dešimties metų pratesimo. Ir mūsų manimų na, tokia situacija tikrai nėra labai palanki, nes konvencijoje kalbama apie dešimties metų, galimybę dešimt metų pratesti terminą, tačiau įsipareigojimas buvo išvalyti visas užminuotas teritorijas kuo įmanoma greičiau. Dauguma valstybių, kurios, kurios turėjo gyvendinti įsipareigojimus iki numatyto termino, pradėjo kalbėti apie konkrečius veiksmus ir pradėjo suvokti, kokio masto yra problema, tik tai e, likus vieneriems metams iki galutinio termino. Ir būtent dėl šios priežasties tiek daug valstybių prašė pagalbos. Tokios valstybės kaip Kam Kambodža, Angola, Afganistanas, buvo aišku, kad jų atveju reiks daugiau nei dešimties metų. Na, o kitų pasirašysių valstybių e, atveju buvo manoma, kad jos sutelks pakankamai dėmesio, pakankamai išteklių tam, kad per dešimt metų tą padarytų. Ir e, tikrai ne, ne, negalvojame, kad valstybės, kurios turi tūkstantį kvadratinių e, mylių palei karinės zonas, nes neišvalys jų per numatytą laikotarpį. Tai yra valstybės, kur problema nėra tokia aktuali ir panašu, kad jos nepradėtos problemos spręsti, kol nepraėjo aštunti e, įgyvendinimo metai. Taigi toje konferencijoje mes būtent šią problemą turime paliesti. Ir kai kurios valstybės, kurios dabar jau yra pratesusios terminą, turėtų neturėtų prašyti dar vieno termino pratesimo, nes tai nebūtų, na, paranku ir tai nebūtų geras ženklas. Ir tai reikštų, kad minų poveikis ir nelaimingų atsitikimų galimybė išliks dar eilę metų. Dėl atsargų naikinimo mes dėja dabar susidurėme su tokia situacija, kai trys valstybės neįgyvendino savo įsipareigojimų per numatytą terminą, termino negalima pratesti, dėl to jos jau faktiškai pažeidžia konvencijos, konvencijoje numatytą keturių metų laikotarpį, tai yra Graikija, Turkija ir Baltarusija. Ukrainos atveju jie paskelbė, kad matyt irgi 2010 m. kovo mėnesį nesugebės tų darbų atlikti. Toks yra jų galutinis terminas. Šių keturių e, valstybių atžvilgių, Graikijos, Turkijos atveju maždaug milijonas yra e, minų, Baltarusijos atveju 3 milijonai, Ukrainos 6 milijonai, tokie yra maždaug atsargų kiekiai. Ir situacija iš tiesų yra labai ne, nepalanki, nes tiesiog nėra, atit, nėra įgyvendinamos konvencijos e, sąlygos. Tam yra įvairių priežasčių, dėl kurių valstybės nesugebėjo darbų atlikti per numatytą terminą. Baltarusijos atveju, Ukrainos atveju pateiktos na, priežastys yra susijusios su komisijos sudėtingu darbu ir valstybių problemomis dėl finansavimo. Kaip žinote, ES skatina Ukrainą ir Baltarusiją ratifikuoti konvenciją. Ta konvencija jos ratifikavo su sąlyga, kad ES skirs finansavimą atsargų naikinimo programoms. Na ir tos programos įgyvendinimas, apie kurią, apie kurią plačiau pakalbos, pakalbės komisijos atstovas, buvo sunku tą programą įgyvendinti, nes vyko sudėtingos dėrybos, konkursų skelbimo procedūra. Ir aš pats jų, na, galbūt gerai ne, neišmanau, bet supratau, kad procesas buvo skausmingas ir gan lėtas. Na, o realiai dabar matome keturias valstybės, kur yra 12 milijonų sausumos minų ir tos valstybės pažeidžia konvencijos sąlygas dėl to, kad nesilaiko terminų. Ir aišku, tą problemą reiks aptarti, spręsti. Matėme, kad ir Baltarusija, ir Ukraina yra pasiekusios pažangos deranti su komisija. Na ir manau, kad yra priežasčių tikėtis, kad galiausiai jau peržiūros konferencijoje jos pasisakys ir e, pasakys konkrečiau, kada tikėtina jos galės įgyvendinti savo įsipareigojimus dėl labai didelių atsargų sunaikinimo. Ir atsargos, tos atsargos pasiliko teritorijose tų valstybių po Sovietų Sąjungos žlugimo, tai nebūtinai yra ukrainietiškos ar baltarusiškos minos. Ir galiausiai dėl paramos nukentėjusiesiems dar keletą žodžių. Nepaisant to, kad na, buvo plačiai suvokta problemos esmė ir ką reikia padaryti. Realiai daugumoje valstybių, daugumos nukentėjusių atveju matome, kad mažai kas pasikeitė per pastarosius dešimt metų. Atitinkama organizacija prieš mėnesį paskelbė studijos rezultatus e, apie 3000 nukentėjusiųjų nuo minų įvairiuose pasaulio regionuose ir E, toje ataskaitoje teigiama, kad nukentėję, nukentėję ir atitinkamos bendruomenės nematė, kad būtų kažkiek pagerėjęs jų gyvenimas, būtų palengvinta prieiga prie medicinos paslaugų. Per pastarosius metus matėme, kad prieiga prie priežiūros medicinės, medicinių paslaugų dar faktiškai ir sumažėjo. Ir kaip teigia mūsų organizacija, yra tam tikrų regionų, kur situacija yra geresnė, yra ortopedinių programų, kurių anksčiau nebuvo, kurios dabar yra taikomos, tačiau vis tiek yra, matome, kad yra sustabdyta nemažai programų skirtų padėti nukentėjusiesiems. Taigi vėlgi darbų yra labai daug šioje srityje ir mes išplatinome tokį kreipimąsi nukentėjusiųjų vardu E, kreipimas įskirta Kartagenos konferencijos atstovams, e, būtent padėti nukentėjusiesiems nuo minų, išlikusiems po tokių, tokių nelaimingų atsitikimų. Osle vyko jų susitikimas birželio mėnesį ir šio kreipimuosi pats stipriausias elementas yra tai, kad dauguma išgyvenusiųjų jų jų gyvenimo kokybė turi pagerėti, turi būti palengvinta jų prieiga prie priežiūros ir globos. Ir tai turi būti daroma pasauliniu mastu ir labiausiai paveiktose valstybėse. Kartagenos viršūnių susitikimas privalo tapti tam tikrų lūžių, keičiant situaciją. Ir taip pat tame Oslo susitikime yra parengtos tam tikros rekomendacijos dėl to, ką reiktų keisti, bet esmė yra ta, kad daugiau pagalbos ir rūpybos reikia skirti nukentėjusiesiems. Na ir galiausiai išteklių problema, kuri yra aktuali visiems visų trijų mano minėtų iššūkių atveju. Pat pratesti e, išminavimo terminai buvo, e, buvo paremti tuo, kad išminavimo darbams tris ar keturis kartus daugiau turi būti skiriama finansavimo. Jeigu to finansavimo nebus, vėlgi terminai nebus e, įgyvendinti. Atsargų naikinimas, Baltarusijos, Ukrainos bent jau atveju, buvo susijęs vėlgi su išteklių stygiumi ir, kaip jau minėjau, tikiuosi, kad mes matysime, konkre, pamatysime konkrečių rezultatų per peržiūros konferenciją. Parama, pagalba nukentėjusiesiems vėlgi susijusi su išteklių trūkumu ir kalba eina ne vien tik tai apie nukentėjusiusius, bet finansavimą į sveikatos priežiūros infrastruktūrą, ypatingai labiausiai paveiktose teritorijose. Europos Sąjunga, Europos komisija ir toliau privalo vaidinti labai svarbų vaidmenį šioje srityje. Ponas Huzi kalbėjo, kad Zambijoje e, bus steigiama tam tikra darbo grupė, kad būtų šios problemos išspręstos kuo galima greičiau. Ir tokiu būdu na, valstybės, kurios galbūt nelabai supranta to, to per, peržiūrėto, pakoreguoto finansavimo uh, pakorikuotos finansavimo sistemos, kuri taikoma Europos komisijoje, kad joms būtų teikiama daugiau informacijos apie tai, kaip galima gauti tas lėšas, tuos finansinius išteklius iš Europos komisijos. Tai yra na, ir vystomos, vystomojo bendradarbiavimo politikos dalis iš esmės, bet nebūtinai vien tik tai su vystomojo e, bendradarbiavimu susijusi, e, susiję ir dėl to reikia na, mobilizuoti visas e, lėšas ir e, įsisavinti tas lėšas atitinkamai. Mes manome, kad reikia spręsti visus, visas problemos aspektus per ateinančius penkerius metus. Taigi, pabaigai pasakysiu, kad peržiūros konferencija suvaidins labai svarbu vaidmenį, bandant nustatyti iššūkius, e, juos bandyti išspręsti ir kaip ateityje bus įgyvendinama konvencija reikia spręsti ir sąlygų nesilaikymo problemą, ir e, išminavimo, atsargų naikinimo problemą, taip pat teis, teisinė prasme, e, teis, teisiškai turi valstybės įsipareigoti tą padaryti, kuo galima greičiau, o ne kuo, kuo įmanoma vėliau. Taip pat, aišku, skirti geresnę paramą nukentėjusiesiems. Ir dar viena mintis. Uh, ta norma, normos, kurios yra nustatytos konvencijoje, turi labai daug reikšmingų padarinių, ne tik kalbant apie sausumos minas, dėl kasetinių sprogmenų, būtent šios problemos sprendimas leido susodinti prie stalo daug valstybių ir tikėtina, kad kitų metų pradžioje E, bus jau pasirašytas atitinkamas dokumentas, buvo nustatyti nauji standartai to ginklo atveju, kuris sukėlė daug kančių, daug skausmo visame pasaulyje, nes buvo plat, naudojamas labai plačiai. Taip pat e, konflikto postkonfliktinėse zonose irgi dėl tam tikros konvencinės ginkluotės buvo pasirašyti atitinkami e, protokolai dėl e, teritorijos išvalymo po konflikto. Ir mes manome, kad yra labai dabar plačios tarptautinės normos, galbūt netokios griežtos, bet mes Raudoname kryžėje kalbame apie ginklus, kurie gali žudyti dar uh, praėjus dešimčiai metų nuo konflikto, kai na, nėra jau to karinio tikslo. Ir dėl to labai svarbi ir prevencija, prisimti įsipareigojimus prevencijos rytyje, draudimo rytyje, kai prevencijos nepakanka. Pavyzdžiui, kalbant apie kasetinės bombas ir minas, taip pat e, valant teritorijas teikiant e, paramą nukentėjusiesiems. Šioje srityje irgi reikia prisimti atitinkamus įsipareigojimus. Ir tai yra labai uh, svarbus istorinė prasme mąstysenos pasikeitimas, kalbant apie sprogmenų poveikį, ilgalaikį poveikį dar po konflikto. Kai buvo išrastas dinamitas, sprogmenys po konflikto buvo paliktos, palikti tie sprogmenys ir ta problema buvo palikta vietos gyventojams, jie patys turėjo tą problemą spręsti. O dabar per tas tris konvencijas pasirašytas, tarptautinė bendruomenė. Mm ir teisinė, ir politinė prasme jau gali na, teikti paramą ir tiesiog akivaizdu, kad pačios vietos bendruomenės tos problemos negali išspręsti, kad yra moralinė, teisinė, politinė atsakomybė tenkanti tarptautiniai bendruomeniai užkirsti kelią tokiems nelaimingiams atsitikimams ir sunaikinti tuos sprogmenis. Ir tą padaryti taip, kad kanč, e, kanč, kančios būtų sumažintos, ko galima labiau. Taigi kalbant plačiai, tai yra labai svarbus istorinis pasiekimas. Much, Herbie, Ačiū, ponė Herbi. Dabar žodis suteikiamas poniai, ponui Vigiamarkui, kuris atsakingas už minų koordinavimo klausimus Švedijos užsienio reikalų ministerijoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komiteto nariams už kvietimą Švedijai šiuo metu pirmininkaujančiai e, taryboje dalyvauti šiame renginyje. Kaip ir kitų ES pirmininkių, mes dabar sutelkę dėmesį į antrąją peržiūros konferenciją, kuri vyks Kartagenoje. Dirbame su Norvegijos ambasadoriumi E, kuris taip ir svarstome įvairius dokumentus ir pareiškimus, kuriuos reikia parengti ir kurie sudarys komisijo konferencijos baigiamąjį dokumentą. Europos Sąjunga per antrąją parengiamąją konferenciją sušaukta rugsėjo mėnesį išsakė bendro pobūdžio pastebėjimų ir aš jais ir apsiribosiu ir paskui pasidalinsiu kai kuriomis kitomis išvalgomis. Savo pareiškime mes e, visiškai, išsakėme visišką pritarimą ambasadoriaus Eki veiksmams. Iš tikrųjų pažangos pasiekta, užtikrinant konvencijos visuotinį pobūdį ir, jos, ir siekiant jos įgyvendinimą. Taip pat sutarėme, kad puikiai suprantame, kokie, e, kokie, kokios kliūtis ir iššūkiai iškyla vystimos ir humanitarnėje srityje susijęs su e, išminavimu. Ir ES išminavimo veikla ta, išlieka svarbiausių prioritetų. Ji išlieka labai svarbia. Taip pat pareiškėme, kad ES finansinė parama per pastarąjį 10-12 metų konvencijos egzistavimo atspindi ES tvirtą įsipareigojimą šiai konferencijai. Valstybių narių komisijos ir ES įnašai sudaro beveik pusę pasaulio finansinės paramos skiriamos išminavimui. Mes taip pat džiaugiamės pirmininką konvenci konvencijos klausimų pa, m, pasiūlytam bendram, bendrai krypčiai. Tai yra svarbiausia siekis yra gerinti bendryjų ir nuo atitinkamų bendruomenių ir nuo minų nukentėjusių žmonių gyvenimą. Žmonės, kurie nukenčia nuo sausumos minų, turi būti išklausyti ir jie turi dalyvauti šiame darbe. Tokią išvadą padarė Handicap International organizacija, mm, parengus išsame studiją. Ir tai viena iš priežasčių, kodėl Europos Sąjunga patvirtino 2008 bendrą veiksmų programą ši bendrų veiksmų programa, kuri bus vykdoma iki kitų metų pavasario, apima nemažai regioninių seminarų, techninių vizitų ir jos dėka vietos vyriausybės, tarptautinės organizacijos bei pilietinė visuomenė turės galimybę dalyvauti, susitikti, pasidalinti patirtimi ir pasimokyti vieni iš kitų ir tokiu būdu skatinti konvencijos įgyvendinimą ir juos e, visuotinumą. Mes taigi vertiname šią veiklą, vykdomą pagal bendrą veiksmų programą ir manome, jog e, tai bus puikia proga valstybėms narėms pamastyti apie testinius veiksmus ateityje, kuomet ši programa e, pasibaigs kitais metais. Europos Sąjunga ir toliau akcentuoja pastangas užtikrinti konvencijos visuotinį pobūdį. pobūdį. E, šiuo metu ją yra pasirašusios 156 valstybės, tačiau trūksta svarbių valstybių tarp konvencijos šalių ir kaip Peter Herbie minėjo, bendrai konvencijos normų yra laikomasi. Ir ret, sausumos minos retai naudojamos dabar. Kaip ten bebūtų, jos vis tiek yra kaupiamos ir jas nuolatos naudoja ne valstybės veikėjo. Tai yra rimta ir nuolatinė problema. Girdėjome, kad pasiekta pažangos išminuojant ir naikinant atsargas, tačiau čia dar išlieka iššūkių. Kai kurios valstybės, kurios yra konvencijos narės, nesil, nesilaikys terminų dėl atsargų sunaikinimo ir nemažai valstybių paprašė atidėti joms numatytus terminus. 70 valstybių, kaip girdėjome, dar kenčia nuo minų problemos. Kalbant apie žinias ir patirtį, sukauptas išminuojant, visą tai sutelkta į CBL nevyriausybinės organizacijos kontekste ir taip pat veikia kita mm, organizacija, kuri užsijima sausumos minų ste, stebėseną ir mm, daugelis ES narių ir Europos komisija ją palaiko. Kaip jau buvo minėta, svarbu, kad pagalba nukentėjusiems nuo minų taptų mm, bendro pobūdžio programų dalimi ir kad e, čia kad jie, jie apimtų, kad tos pastangos apimtų ir nacionalinius bei nacionalinės bei tarptautinės pastangas ir programas. Kitas dalykas, kurį minėjo ES savo pareiškime, ir tai susijęs su tuo, ką Pite Herbi ką tik tai pasakė apie kitus juridinius instrumentus, Tai yra, kad turėtumėme mm, naudotis siner, šios konvencijos ir kitų priemonių sinergijos galimybėmis. Kalbu apie konvenciją dėl kasetinių sprogmenų ir įprastinės ginkluotės konvencijos penktąjį protokolą. Taigi, užbaigdamas noriu pasakyti, kad tarybos pirmininkė mano, kad e, peržiūros konferencija vyksianti Kartagenoje bus galimybė e, įvertinti bendradarbiavimą ir jį sustiprinti, įtraukiant visus susijusius veikėjus šioje srityje ir užtikrinti geresnį donorų, koordina, donorų pastangų koordinavimą, veiksmingą darbą, išminuojant ir taip pat kaip ambasadorius Husi minėjo, tobulinti metodus e, minų klausimų ir užtikrinti stebėseną. Kalbant apie nesprogusius sprogmenis, tai, tai išlieka rimta problema, žmonės dėl to yra sužeidžiami, tai turi tam tikrų socialinių ir ekonominių pasiekmių. E, Tai kenkia stabilizavimo pastangoms. Tai, į, tai, tai, tai tampa ypač sunkia našta skurdžioms pasaulio valstybėms. Ir būtent todėl ES turėtų siekti įtraukti e, darbą minų klausimais į savo vystomojo paga, vystomas jo pagalbo, vystomosios pagalbos strategijas. Todėl noriu priminti neseniai Europos komisijos paskelbtas gairias e, dėl, min, dėl veiksmų minų klausimų. Komisija surengė, norėčiau priminti, kad praėjusį mėnesį komisija surengė labai naudingą seminarą rengdamasi peržiūros konferencijai, kur buvo, aptarti, kur buvo ir aptartos šios gairės. Kartagenoje dialogas, kaip geriau gyvendinti tarptautinę ir nacionalinę politiką minų klausimų, turėtų būti toliau tęsiamas. Ačiū dabar ponas Larsas Gunaras Vigmerk iš Europos komisijos išorės santykių direktorato saugumo politikos skyriaus vadovas. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, kolegos. Bandysiu pristatyti parengtą medžiagą, kai kurias temas jau aptarė kolegos iš Ženevos, aš bandysiu e, sutaupydamas laiko atsakyti į jau užduotus klausimus. Mano kolega Kristobal, tikiuosi, padės man. Marija Krūz yra kontaktinis asmuo mūsų direktorate visais klausimais liečiančiais minas. Ir jeigu turite papildomų klausimų, tai e, reiktų kreiptis į ją. Kol surasime skaidrės, norėčiau pasakyti, kad komisijoje egzistuoja sistema, kurios dėka užtikriname, kad minėtos gairės būtų įgyvendintos ir mes uh, Tai darome panaudodami e, ryšių pareigūnus dirbančius įvairiose padaliniuose, kadangi veiksmai minų klausimų, kaip jau buvo pasakyta, apima, yra susijęs su daugybė geografinių, skirtingomis geografinėmis ir skirtingų regionų programomis. Taigi, norėčiau, kad paspaustumėte antrą skaidrę sako kalbėtojas. Taigi, mano pristatymą sudaro keletas dalių. E, kalbėsiu apie bendrąjį pagrindą, svarbiausius principus ir mechanizmus susijusius su e, bendrijos parama, kurią e, rūpinasi komisija ir, kaip ambasadoris Vengrinas minėjo, e, Mes neseniai surengėme seminarą skirtą e, pasirengti peržiūros konferencijai ir pa, pakvietėme taip pat svečių iš nevyriausybinių organizacijų tą renginį. Ir galiausiai pasakysiu keletą žodžių apie mokslinius tyrimus bei e, technologijų plėtojimą išminavimo srityje, apie tai nebuvo tiek daug kalbėta. norėčiau akcentuoti, kad iš Europos Sąjungos ir Europos komisijos pusės mes nuo pat pradžių išreiškėme didžiulę paramą Otavos konvencijai, kuri, kaip ką tik tai buvo paminėta, e, tapo unikale priemonė nusiginklavimo srityje, kuomet ji buvo patvirtinta prieš dešimtį metų. Kai kalbame apie veiksmus minų klausimų, turime omeny ne tik Europos komisiją, kad, kad šioje veikloje dalyvauja ne tik Europos komisija. Norėčiau akcentuoti, kad visos mūsų valstybės narės, ar bent jau tos, kurios yra pasirašę konvenciją, tai yra 25 valstybės, nes Lenkija ir Suomija nėra pasirašiusi, kaip žinote, bet rengėsi tai padaryti iki 2012. -ųjų. Taigi, kaip sakiau, ne, Yra daugybė programų, kuriomis rūpinasi bendryje, tačiau neturime pamiršti ir valstybių narių paramos teikiamos dvišalių pagrindų. Tai čia dalyvauja ir taryba, kuri per bendrąją bendros užsienio politikos biudžetą vykdo bendrų veiksmų programas ir taip užtikrina Otavos konvencijos įgyvenimą ir taip pat šiuose veiksmuose dalyvauja ir Europos parlamentas. Kaip jau buvo pasakyta, jeigu svarstysime veiksmus išminavimo klausimų, tai kalbame apie įvairia pusę veiklą. Kai kurios šios veiklos rūšis čia yra išvardinto. išvardintos. Švietimas, atsargų naikinimas, tai yra ypač svarbu užtikrinant, e, kad būtų gyvendinti įsipareigojimai prisimti pagal Otavos konvenciją. Taip pat informacijos apie, minų, apie minas skleidimas ir parama nukentėjusiems nuo minų. E, iki šios dienos esame parėmę, suteikę pagalbą maždaug 45 valstybėms visame pasaulyje. Per laik, o per 2002 iki 2008 skiriame maždaug 300 milijonų eurų šiai sričiai. Ir čia matote kaip ta parama buvo skirstama per pastaruosius šešis metus. Taip pat norėčiau pridurti, kad kai matote šią skaidrę, noriu pasakyti, kad per visą laikotarpį nuo Otavos konvencijos įsigaliojimo ES skyrė iš viso pusantro milijardo eurų veiksmams e, susijusiems su minomis. E, 500 milijonų eurų skiriami iš, ber, iš bendrijos fondų ir kaip mato, matėte ankstesnėje skaidrėje, 300 milijonų eurų buvo skirti per pastarosius šešerius metus. Taip pat jau buvo kalbėta apie tai, kad, sau, kad, kad bendradarbiavimas saugumo ir vystimosi klausimais turi sukurti sinergiją. Galbūt m, mm, dabar nėra pati tinkamiausia e, vieta apie tai kalbėti, bet parlamentas puikiai žino, kad tai yra m, mm, ES saugumo strategijos vienas pagrindinių punktų. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kartais stebime neraminančias tendencijas bandyti pasukti laiką atgal. To, mm, to, to saugumo ir vystimosi ašies atžvilgių ir pabandyti atskirti vieną vertus saugumą, kitą vertus vystimasi. Tai yra susijęs su uh, e, ramščių struktūra kuri egzistuos, kol bus patvirtinta ir įsigalios Lisabono strategija. Bet tik norėčiau atkreipti komiteto narių dėmesį į tai, nes manau, jog kartais tai šiek tiek prieštarauja bendra, bendram visapusiškam požiūriui. Veiksmai minų klausimų iš esmės yra pavyzdinis veiksmų saugumo ir vystimosi klausimų atvejis. Ir mes esame dabar integravę paramą išminavimo sričiai į daugelį priemonių skirtų konkrečioms geografinėms teritorijoms. Ir norime į tai atkreipti jūsų dėmesį. It's already been mentioned that we have now since. Taip pat e, jau buvo minėta, kad pastaruosius dviejus metus nebeturime atskiros biudžeto eilutės e, šiais ryčiai ir todėl esame e, vieto eilutės parengę atitinkamas gairias ir kolegoms, kurie domisi šiuo klausimu, kalbant apie, geogra... apie atskirų teritorijų e, priemonių ir programų gyvendinimą, kad tai, tai tokia, tokios gairės egzistuoja. E, atskira biudžeto eilutė skirta išminavimui buvo išbraukta prieš keletą metų, nes ir tai įvyko po esminės reformos ir po jos išnyko daugelis biudžeto eilučio, pavyzdžiui, E, biudžeto eilutė, kuri buvo skirta kovai su narkotikais. Šio sprendimo tikslas nebuvo panaikinti mm, kovai su minomis skirtą biudžeto eilutę. Ši eilutė tapo tiesiog atsitiktinė auka, reformos auka. Uh, ir iš 40 priemonių, anksčiau egzistavusių, dabar turime tik 11 ir visos 11 tų priemonių numato galimybę paremti veiksmus išminavimo srityje. Tai nereiškia, kad finansavimas bendrai sumažėjo. Ką tik šmėkštelėjo skaidrė, kurioje galėjote perskaityti, kad nors ir atskira biudžeto eilutė išnyko 2006-aisiais. Šioks toks sumažėjimas įvyko. Tačiau noriu priminti, kad kuomet egzistavo ta atskira biudžeto eilutė, du trešdali visų lėšų skiriamų šiems veiksmams ateidavo per programas skirtas konkrečioms geografinėms teritorijoms. Ir tik viena, vienas trešdalis lėšų ateidavo per tą biudžeto eilutę kolegoms, kurie užsima atskirai priemonėmis skirtomis atskiroms valstybėms, norėčiau priminti, kad mes labai daug vilčių siejame su Otavos konvencijos peržiūra, nes išliekančios sausumos minos dar sukelia daug, atneša daug kančių žmonėms. Ir mes, kalbant apie atsargas, uh, Mes parengėme atitinkamas gairias šiuo klausimu, jos pasirodė prieš maždaug metus ir mes pradėjome vykdyti vidinę kampaniją, skleisdami informaciją apie tai ir čia, mūsų būstinėje, Bruselėje, bei taip pat e, dele, komisijos delegacijose. Nes daugybė konkrečių projektų vykdomi vietoje. Ponas Herbi kalbėjo apie tai, kad pašaliečiams, nevyriausybinėms organizacijoms ar kitiems, kurie dirba šioje srityje, sudėtinga suvokti visas procedūras, kurios čia galioja. Aš galiu pasakyti, kad aš pats ne viską supratau, kol nepradėjau dirbti komisijoje. Didelių paslapčių čia nėra. Gairės yra viešas dokumentas, Jis e, yra perdotas parlamentui, o to dokumento kopijos yra ant stalo šioje salėje. Ir kuomet rengėme šalių strategijas, regioninės strategijas, pakankamai ankstyvame to dokumento rengimo etape mes sudarome bendrą prioritetų sąrašą, prioritetinių veiksmų sąrašą ir kuomet jau pasirodo indikacinės programos ir daugiametės veiksmų programos, kuriuose konkrečiau apsprendžiama, kurios prioritetus išsikelsime, svarbu, kad mm, išmin, išminavimui skirtos pastangos būtų didel, svarbių prioritetų vykdant, dė... apie tai kalbame ir dėrybose su e, šalimis e, pagalbos gavėjomis. Svarbu, kalbantis su tomis valstybėmis, nu, numatyti prioritetus ir negalime, pažiūrėjau, tokiai valstybei arba kaip Ukraina arba Baltarusija kažkaip primesti tokių veiksmų, Ir mes skiriame didelį dėmesį paramai toms valstybėms, ypač išliekančio atsargų sunaikinimo srityje. Bet kaip jau minėjau, tai buvo ilga ir sudėtinga istorija. Paaiškinimas yra toks gana techninis. Pavyzdžiui, Ukrainoje ir Baltarusijoje esančios sausumos minos yra gana sudėtingos, jose yra nuodingų dujų ir todėl jų sunaikinimo procesas yra brangus, reikia specialios įrangos. Ir buvo paskelbtas viešasis konkursas, buvo skirta biudžeto eilutė ir e, nebuvo sėkmingų pareiškėjų tame uh, konkurse ir todėl mes raginame Ukrainą ir Baltarusiją prioritetizuoti jų turimų sprogmenų sunaikinimą. Aš tikiuosi, kad aš bent jau apie tai kalbėjau su Baltarusijos atstovu ir tikiuosi, kad einame tinkamų kelių ir Ukrainoje. Kartagenoje Ukraina rengėsi daryti pareiškimą, pranešimą, kad ji ruošiasi sunaikinti turimas sausumos minas. Aišku, visa tai yra susijęs su politinė valia, tikriausiai nereikia to nei sakyti. Ypač Ukrainos atveju tas klausimas sprendžiamas aukščiausių politinių lygmenių. Ir mm, šalies premjerė Timošenko susirašinėjo šiuo klausimu su komisijos pirmininku. Now maybe we can just skip ahead in the interest of time and as Ambassador Vingren. Kad sutaupytumėm laiko, kai ką praleisiu ir kaip ambasadorius Vingrenas minėjo, mes surengėme seminarą, kuris, pradžioje, kuris prasidėjo mokymo programa ir į tą renginį sukvietėme ir nevyriausybinio organizacijų atstovus. To renginio tikslas buvo paaiškinti ir priminti kolegoms apie, apie procedūras, programų rengimą, programų rengimo tvarką ir apie tai, kad e, vykdoma daugybės priemonių ir programų tarpinė peržiūra, o tai ir yra galimybė ak akcentuoti, kokią svarbą mes skiriame išminavimo veiklai. Žadėjau taip pat pakalbėti apie mokslinius tyrimus ir technologijų plėtojimą šioje srityje. Ir čia noriu pabrėžti, kad, kad šiuo klausimu aš nesu specialistas, kad kolegos iš įmonių generalinio direktorato komisijoje e, rūpinasi mokslinio tyrimų programa šioje srityje ir jie galėtų detaliau viską pristatyti. Tik tai norėčiau pabrėžti, kad mes palaikome, remiame mokslinio tyrimų programas, kurių tikslas kurti išminavimo technologijas. Ir yra numatytas didelis biudžetas šiais ryčiai. Ir bendras biudžetas saugumo srities tyrimams. Jis yra susijęs su ES vidiniais saugumo uh, E, prioritetais sudaro daro 50,5 milijardų eurų per metus. Ir noriu pasakyti, kad nemaža dalis tų pinigų skiriama naujų, tobulesnių technologijų, mino aptikimo technologijų plėtojimui. Ačiū. Ačiū labai. Dabar pakviesiu kolegą poną Van Ordeną. Uh, uh, uh, Dėkoju, ponios ir ponai. Džiugu matyti čia atstovus iš Ženevos tarptautinio centro. Ypatingai džiugu matyti Raudonojo kryžiaus atstovus, nes norėčiau ypatingai pareikšti pagarbą asmeniu, kuris štai 20 metų savo gyvenimą yra skyręs šiam darbui. Jūs esate lankėsis ten, išdirbate ten ir tebe dirbate šioje organizacijoje tokį ilgą laiką. Jo kolegos taip pat yra e, labai atsidavę žmogų. Iš jungtinių tautų atstovų čia neturime, tačiau jie taip pat vaidina labai reikšmingą vaidmenį atsisakant minų. Norėčiau pasakyti, kad įdomus buvo komisijos atstovo pasisakymas. iš tiesų technologijų požiūrių komisija yra atnešusi didžiulį indėlį į išminavimo darbus. Prieš 12 metų komisija veikė šioje srityje, e, teikė pagalbą išminavimo darbams vykdyti ir taip pat pagalbą nukentėjusiesiems Otava yra vienintelis miestas Kanadoje, kurį aplankiau. 96-98 ten vyko tikrai intensyvus darbas, teko ten lankytis. Tuo metu e, kilo tam tikras susirūpinimas dėl to, kad e, kova su minomis gali netapti bendrų visų susirūpinimus kad išminavimo darbai gali nevykti taip, kaip nori. Prireikė 12 metų, kad tie darbai įsibėgėtų ir vyktų. Tačiau matome, kad darbas vyksta ir dabar. Pažangos buvo pasiekta tikrai didelės. Girdėjote šio ryto pasisakančiosius, patvirtinančius tą faktą. 96 valstybės yra 196 valstybės yra pasirašiusios šį sustarimą. Daugelis valstybių pasiekė pažangos atlikdamos išminavimo darbus. Pamatėme, kad mažėja uh, aukų nukentėjusių nuo mino. Tačiau 2007-aisiais vis dar tebe buvo aukų pakankamai daug, 5,5 tūkstančio buvo nukentėję nuo e, priešpėstinių minų, užsilikusių nuo karų, nuo konfliktų. Tiesą sakant, daug kas pasikeitė, tačiau daug ką dar lieka pakeisti. Buvo pasiekta didelės pažangos, bet tam prireikė tikrai labai daug laiko. Prireikė daug laiko išmokti kai kurioms pamokoms. Matome, kad vykstantiems darbams nerodoma pakankamai dėmesio. Nuo 1997 metų tarptautinė bendruomenė beveik 4 milijardus dolerių išleido uh, išminavimo tikslams - pusantro milijardo dolerių per metus. Aš norėčiau pasakyti, tai yra tikrai reikšminga suma. Reikėtų labiau susitelkti prie šios veiklos, kad pagaliau būtų galima ją užbaigti. Ir tam reikėtų susitelkti prie tam tikrų svarbiausių veiklų, prioritetus nusistatyti. Maničiau, kad politiniai kampanijai laiko buvo sugaišta daug. Matėme, kad griovimai tebevyko. Politinė kampanija, kuri vyksta, turi vykti tam tikrose konferencijose Jungtinės valstijos, kai kieno buvo pasirinktos taikiniu. Nes, manyčiau, kad pasirinkti Junktinės valstijas tai, taikiniu to nepakanka. Ir yra ir kitų valstybių, kurios nepasirašė mūsų minėtų susitarimų. 2007 metais 17 milijardų do, milijonų dolerių buvo paskirta, 70 milijardų dolerių buvo paskirta tiems darbams. 45 milijonus skyrė komisija, Europos komisija, Jungtinė karalystė ir, ir Olandija skyrė reikšmingas sumas 25 milijardus. Ir Švedija taip pat reikšmingai prisidėjo prie išminavimo darbų finansavimo. skirta bendra suma buvo daugmaž 2 milijonai per metus. Taigi šios kai kurios šalis ir toliau gamina prieš pėstinės minas ir net jas eksportuoja. Kinija, Kuba, Iranas, Birma, Šiaurės Koreja, Rusija, kai kurios kitos ir yra tos svarbiausios gamintojos. Kinija ir Rusija jau buvo paminėtos, jos yra lyg ir priemusios eksporto draudimus. Į tą Iranas kelbėsi lyg irgi stabdysęs minų eksportą. Tačiau svarbiausia yra tai, kad minos prieš pėsnis ir toliau yra naudojamos. Reikėtų, kad E, kad e, kariuomenės pajėgos elgtųsi atsakingai naudodamos tokius ginklus. Reikėtų jų atsisakyti, nes tos minos net po konfliktų dar tebe neša nelaimės. Didžiausių problemų kelia neformalios ginkluotos grupės, kurios prieš pėsnės minas naudoja savo tikslams siekti, pavyzdžiui, teroristiniams išpoliams renkti antipėsnės minos čia tebėra plačiai naudojamos. Jos kelia didžiausią žalą, pirmiausia, civiliams gyventojams. E, kariuomenės naudojamos prieš pėsnės minos tiek žalos nesukelia. turime stebėsenos prieš pėsnių minų naudojimo rezultatus. E, tai yra puikus leidinys, leidinys kuriame yra kalbama apie tamilų tigrus, apie Šrilankos kitas neformalias ginkluotas grupės ir FARC Kolumbijoje, kita neformali grupė, Talibanas Afganistane taip pat šias minas naudoja. Tai štai, šios grupės ir galėtų būti laikomos labiausiai piknaudžiaujančiomis e, šiuo ginklu. Mūsų pastangos turi būti suteltos į svarbiausius poreikius. Pirmiausia, turime žiūrėti, kad nebūtų švaistomi resursai e, kad jie būtų panaudojami tiksliai išminavimo darbams, kad šalis, kurios dėjo pastangas, nenusotų judėti ir matome, kad dešimt metų praėjo išminuojant tam tikras teritorijas, bet ne viskas dar yra atlikta. Daugiau negu dešimt metų praėjo nuo minų draudimo sustarimo pasirašymo matome, kad problema tebėra e, egzistuoja. Tačiau bendro pasaulinio suvokimo dėl minų atsisakymo dar nėra. Kai kurios valstybės minų nebenaudoja, bet tebe turi jų atsargų prikaupusios. Ponas Peterson minėjo apie e, išminavimo ir teritorijų paskelbimo saugiomis darbus. Matome, kad daug teritorijų buvo išminuota, kad žemė buvo atiduota daug produktyvesniai veiklai negu minoms dėlioti. E, tuo būdu matome, kad ta žemė pasitarnavo kitokiems resursams kurti, gaminti. Suprantu, kokias problemas išdėstė mūsų ekspertai, Svarbu, kad tos teritorijos išminuotos tikrai būtų saugios, kad žmonės galėtų gyventi netrikdomą, kasdienį, normalų gyvenimą. Norėčiau pasakyti štai ką. Šiame kontekste, kalbant apie Otavos konvenciją, svarbu yra prisimti tinkamus įsipareigojimus. Vienas iš tos konvencijos įsipareigojimų ir buvo valyti nuo minų teritorijas, tvarkyti jas, išminuoti. Norėčiau paminėti Falklando salų pavyzdį, kai jungtinė karalystė e, sulaukė priekaištų dėl to, kad nesilaiko tavos konvencijos įsipareigojimo, taip yra dėl to, kad e, nebuvo aišku, kas ir kaip įvyko su Falklando salomis turime kalbėti apie laiką, resursus ir pinigus. Viską, visus tos tris dalykus reikia naudoti tinkamai, tinkamų laikų, tinkamoje vietoje ir teisingai. Mančester vyko konferencija praėjusią savaitę, konservatorių konferencija. E, Buvo iškeltas Falklandų salų klausimas ir toliau nėra niekas aišku. Tai yra graži šalis, didelė teritorija, Ten gyvena tik keletą šimtų žmonių ir koks pora šimtų avių. 2 milijonai gyventojų, atsiprašome. Taigi, svarbu yra, kad teritorijos būtų valomos, kad būtų išminuojama, ir kad būtų galima mūsų turimą erdvę panaudoti geriau. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra e, kariuomenės naudojamos minos. Kalbėjome apie tai, ar reikėtų išminavimui pasitelkti ginkluotasias pajėgas ar civilinės struktūras. Buvo atlikti skaičiavimai. Aš sakiau, sakydavau tolatos, kad tos šalis, kurios patyrė konfliktus, pirmiausia, tos šalies kariuomenė ir turėtų užsiimti tose šalise išminavimo darbais. Pavyzdžiui, Bosnijos pavyzdys. Ten ilgą laiką tos priešpėsnės minos buvo problema. Mes žinome, kad valymo darbai, išminavimo darbai vyksta labai lietai, kad tebe vyksta nelaimingi atsitikimai, kad e, yra dar nemažai aukų. Ta problema tęsiasi ir tęsiasi. O ten juk kariuomenė egzistuoja. Ja būtų galima apmokyti ir panaudoti, įnešti didesnį indėlį į išminavimo darbus. Na, nežinau, kodėl šioje srityje pažangos yra tiek palyginus nedaug. Dar keletas kitų dalykų. Kalbant apie technologijas. Aišku, irgi metų metus vargome ieškodami tų naujų technologijų, kurias galėtume pasitelkti tai problemai spręsti. Buvo pateikta gana išradingų naujų idėjų. Buvo pasitelkiami ir lėktuvai, ir šunys, išminuotojai, ir visai lė kitokių priemonių atsirado galiausiai labai pažangių koncepcijų. Mūsų kariuomenė suvokia grėsmę keliamą minų. Ir manyčiau, kad kuriant technologijas turi būti daroma dar daugiau pažangos. Pabaigai, ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, kad kai kurie dalykai, kuriuos šiandien minime, tebėra tie patys, apie kuriuos jau kalbėjome ilgą laiką. Pažangos yra, be abejo, tačiau manyčiau, kad reikia nustatyti naujus prioritetus. Ir Aišku, mes galime kalbėti su Europos komisija, su kitais, tačiau mums reikia numatyti naujus tikslus, prie kurių galime susitelkti. Mums reikia galbūt atskiros biudžeto eilutės, komisijos atstovai ten, apie tai kalbėjo, mums reikia nuoseklaus požiūrio į šią problemą. Mes matome, kad komisija, na, bando žaisti tam tikrus žaidimus, mes suprantam, kas ir kaip. Bet pastangos kol kas, mano supratimo, pernelyg išsklaidytos, jas reikėtų labiau sutelkti. Finansinių požiūrių taip. Be abejo, buvo tas klausimas, kuris buvo keliamas metų metus. Aš nežinau, ar, ar būtų galima mažinti Europos komisijos biudžetą ir, pavyzdžiui, dalį tų sutaupytų pinigų paskirti mūsų aptariamiems tikslams įgyvendinti bet ko gero yra kitų dalykų, prie kurių galime susitelkti ir svarbiausias tikslas yra padėti aukoms ir užkirsti kelią nelaimėms. Turime padėti išbristi iš skurdo toms, tiems žmonėms, kurie yra nukentėję nuo minų. Mes žinome, kad dažnai tie žmonės gyvena skurdžiausiose pasaulio vietose, kuriems tikrai sunku yra išgyventi. Pavyzdžiui, jeigu žmogus netenka kojos, abiejų kojų, jeigu netenka rankos, be abejo, jis sunkumų gali patirti, o jeigu dar gyvena kokioje nors ypač skurdžioje vietoje, tai yra visiškai suprantama, kad sunkumai yra patiriami didžiuliai. Turime prie tų žmonių klausimų sugrįžti. Ačiū. Ko dabar pakviesiu ponę Bartner, kuri yra pranešėja stabilumo priemonės klausimų. Ačiū, kad suteikėte žodį. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti visiems, kurie suorganizavo šį renginį, kuris, mano manimu, yra labai svarbus. Dėkoju politikos departamentui už organizacinį darbą. Ir aš manau, kad labai svarbu pamastyti dabar apie tai, kad tai yra žmonių saugumo klausimas kalbėjome apie saugumo ir vystomo bendradarbiavimo ašį. Bet jeigu mes galėtumėme pasitelkti sampratą žmogiškasis saugumas, aš manau, kad jis būtų šiuo atveju pats tinkamiausias. Labai džiaugiuosi, kad komisija iškėlė irgi tą klausimą, būtent, kad ta ašis ne, nebūtų sunaikinta tarp institucinėme mūšyje. Ir aš manau, kad labai e, svarbu dabar e, žvelgti į na, būsimas, būsimas tas dėrybas ir aš manau, kad pagrindinis elementas turi būti žmonių saugumas. Kad nesumenkintumėme to žmonių saugumo, e, užsimdami tais tarp instituciniais mūšiais. Nes dažnai mes tai pražiūrime. Ir manau, kad Otavos konvencija yra puikus pavyzdys, rodantis ką part, stiprus partneriai gali kartu padaryti, kartu su pilietinė visuomenė visame pasaulyje. Ir aš manau, kad kitose srityse galime pritaikyti panašų modelį. Kadangi su stabilumo priemonės e, pranešėja norėčiau paklausti, ar kaip komisija mano būtų galima nusiųsti pozityvų signalą Kartagenos konferencijoje, nes sausumų minos yra vis dar labai svarbus klausimas Europos Sąjungai ir jau kaip buvo minėta, biudžeto eilutė, kuri anksčiau egzistavo, dabar dėja yra pakeista tomis gairėmis ir aš norėčiau paklausti komisijos, kokiais, ar yra kažkokių tai parodymų, kažkokių tai argumentų, leidžiančių mas, manyti, kad tos gairės leis įgyvendinti užsibrieštų tikslų. Nes matome, kad išminavimo veiksmai, veiksmų finansavimas yra smarkiai sumažėjęs. Taigi, kaip pasirūpinti, kaip užtikrinti, kad tomis gairėmis būtų galima pasiekti e, tikslo ir užtikrinti tinkamą finansavimą šioje srityje. Na, taip pat kalbant dar apie stabilumo priemonę, kaip jūs tikitės pagal stabilumo priemonę finansuoti išminavimo veiksmus. Na ir dėl Kartagenos viršūnių susitikimo kaip Europos komisija ketina ES paversti vienu pagrindinių veikėjų išminavimo veiksmuose. Ir taip pat, kad e, būtų skiriamas pakankamas dėmesys išminavimo e, darbams ir išminavimo problemai ir po Kartagenos konferencijos iki 2014 metų, kuomet vyks kitas peržiūros renginys. Taip pat norėčiau tarybos atstovo paklausti, kokios pozicijos jie laikysis Kartaginoje tam, kad būtų ta, išplėsta taikymos rytis ir kad ta, ta konvencija būtų taikoma ir kitoms minoms, kitiems sprogmenims. Dar pat, taip pat dėl e, kasetinių sprogmenų. Žinau, kad Kartaginoje apie tai matyti nebus kalbama, bet vis tiek mes suvokėme, kad ne visos valstybės narės yra uh, pasiekusios užsibriešto tikslo dėl kasetinių bombų sunaikinimo, atsargų sunaikinimo. Ir norėčiau paklausti, ką Švedija ketina nuveikti šią srityje. Dėkoju. Pirmininkas, vėluojame pusę valandos ir norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, prieš suteikdamas jiems žodį. Dėkoju poniai Bratner, dabar kas nori pasakyti, turi galimybę. Ponas Gehartas. Dėkoju, pane pirmininkė. Iš... Grįžau iš Adis Abebos, ten buvo kalbama apie ES strategiją mūsų aptariamam klausimui, apie jos taikymą tos strategijos. Norėčiau paklausti. Kai kalbame apie išminavimą, ar galima įtraukti į ES strategiją šį reikalą, apie ES, kur kalbame apie ES strategiją Afrikos žemynui. Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe drei Fragen. Die erste. Ačiū, ponė pirmininkė, tris klausimus turiu. Pirmasis būtų skirtas Ženevos tarptautinio centro atstovams. Jūs mums sakėte, kad reikia strate labiau strateginio požiūrio, labiau nuoseklaus požiūrio, kad tam ES turėtų skirti daugiau lėšų ir daugiau ekspertų. Norėčiau, kad konkrečiau suformuluotumėt savo teiginį, kad mes galėtumėm geriau suprasti, ką tai reiškia. Antra, Ponui Erby klausimas. Jūs pabrėžėte būtinybę išlaikyti pagarbos kultūrą. Ar galėtumėte paaiškinti, ką, kokiu, kokias priemonės šias ir tie jūsų supratimu reikėtų taikyti? Trečias dalykas. Norėčiau užduoti klausimą Švedijos ir Nikaučios valstybės atstovui. Graikija yra viena iš ES valstybių, kuri, kuri čia buvo paminėta ne kartą. Tai yra ta šalis, kuri regis nesilaiko savo įsipareigojimų, nenaikina tinkamai savo turimų antipėstinių minų, priešpėstinių minų atsargų kokias priemonės siūlytumėt taikyti, kad e, Graikija pagrevimtųsi laikyti savo įsipareigojimų? Eh, ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε, εξέχοντα μέλη. Dėkoju, ponė vicepirmininkė. Gerbiami kolegos. Lydija pneumatikų, yra mano ir pavardė, esu nuolatinės Graikijos atstovybės Briuselyje juridinių reikalų patarėja. Čia taip pat e, atstovauju ir kaip tarybos atstovė. Norėčiau pasakyti, kad Graikija buvo minima ne kartą kaip nesilaikanti įsipareigojimų e, prisimtų pagal Otavos konvenciją. Kai dėl šio klausimo norėčiau pasakyti štai ką. Ji 33 procentų savo priešpėsinių minų atsargų yra sunaikinusi. Maničiau, kad 50 procentų mūsų arsenalo buvo sunaik, bus sun, pan, sunaikinta iki Kartagenos konferencijos. Taip pat galėčiau pasakyti, jog kyla tam tikrų sunkumų. Neišeina sprogdinti minų mūsų teritorijoje pasirašėme sustarimą su Bulgarija. Ten yra gabenamos mūsų minos, o Bulgarija turi reikiamas technologijas ir priemonės ten toms minoms naikinti. Graikija yra padariusi reikiamą tų minų naikinimo apskaitą ir ta informacija yra prieinama. Dėkui. Thank you. Thank you, was... Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo iškeltas klausimas apie ekspertinę pagalbą ir lėšas. Ką turime omenyje apie tai kalbėdami? Galiu tiesiog pasakyti, kad ne tik Europos komisijoje matome pasikeitimą, kai yra finansuojama pagal geografinės eilutes. Ženevos centre mes manome, kad Galbūt finansavimas technologiniams moksliniams tyrimams plėtrai gali būti skiriamas, tačiau per kažkokius tai atitinkamus kompleksus, bet kai kalba eina apie teritorijų valymą, išminavimą, to, to finansavimo mes negauname. Ir tikrai būtų galima daug sutaupyti, jeigu viskas būtų daroma per atitinkamas programas. Nėra lengva iš tiesų tas, tas savokas parengti. Ir perduosiu žodį dabar Petisonui, kuris vertino komisijos e, darbą. Dėkoju, kad paaiškinote, kad leidžiate paaiškinti šį klausimą. Kalbant apie ekspertinę pagalbą, lėšas iš ES, mes apie tai kalbėdami turime omenyje, skirtas lėšas, kurias kontroliavo štabo personalas komisijos dirbantis Briuselėje. Ir praradus tą teminę biudžeto eilutę, matome, kad padaliniai, padaliniai Eko ir Relex generalinėse direktoratuose na, mažėja, tų žmogiškų išteklių mažiau. Ir mums tos ekspertinės pagalbos reikia tam, kad skirti finansiniai ištekliai būtų strategiškai panaudoti. Taip pat, kad e, delegacijos įgyvendinančios e, išminavimo programas e, dabar gauna finansavimą iš geografinių eilučių. Taigi aš turėjau menyje, turėjau menyje konkrečias šias programas, o ne bendrą ekspertinės pagalbos stygių. Dėkoju. Man atrodo, aš sulaukiau klausimo apie, na, aš jį atsakyti, apie įgyvendinimo, konvencijos įgyvendinimo kaštus. Manau, kad pirma galimybė tai aptarti bus Kartagenos renginys. Ir labai svarbu, kad e, būtų. Mm, nusiųstos labai aiškios žinios, niekaip neužmaskuotos diplomatinėmis formulėmis, bet kad valstybės aiškiai pasisakytų e, minų valymo klausimų, tai yra teisinė prievolė. Nėra kažkokių terminų, tiesiog reikia kiek manoma greičiau išvalyti šalis nuo minų ir valstybės, kurios e, dar turi įgyvendinti šį įsipareigojimą, turi skirti visus reikalingus išteklius ir padaryti tai kiek įmanoma greičiau. Būtent taip ir iškilo problema. Visi laukė ir 8-90 metų, kad um, pradėtų renkti planus, o taip negali būti. Kalbant apie e, atsargų naikinimą, svarbu, kad Kartagenos vadovų susitikime šalims, kurios negalės įgyvendinti terminų, būtų pasakyta, jas būtų paragintos, kiek manoma, greičiau pabandyti tai padaryti ir parengtų, kad parengtų programas e, tam skirtas, jeigu to dar nėra padarę. Paramos nukentėjusiems nuo minų klausimų. Taip pat reikia numatyti su datomis susijėtus e, veiksmus, įsipareigojimus ir sutelkti dėmesį į nacionalinę, nacionalinį klausimo sprendimą, į nacionalinę, nacionalinę nusavybę. Kartais teikiama tok, parama tokiems asmenims kaip nukentėjusiems nuo minų, tačiau pamirštami, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos e, klausimai, kurie dažnai būna labai aktualūs tokiems žmonėms. Apie išteklius E, konkretus dalykas, ką gali padaryti visos valstybės narės, įkurti nuolatinį komitetą, kuris veiktų daugelį metų ir jis koordinuotų ir komisijos, ir kitų tarptautinių donorų paramą, kad viską gal, galima būtų apibendrinti. Kalbant apie ES ir ES komisiją, labai svarbu kad ES bendrieji veiksmai, kurių tikslas užtikrinti konvencijos visuotinumą ir jos gyvendinimą, kad tokie veiksmai būtų gyvendinti pasinaudojant turimomis priemonėmis, vertinant ar ir įvertinti, ar jų pakanka e, numatytiems tikslams pasiekti. Kai kuriuose nukentėjusiose valstybėse yra daugybė vienas su kitu konkuruojančių prioritetų. Pavyzdžiui, kas svarbiau, ar mm, išminavimas, ar par, parama nukentėjusiems asmenims. Jeigu, pavyzdžiui, kažkoje konkrečioje valstybėje daugybė žmonių nukenčia autoavarijose, tarkim, 30 tūkstančių žmonių per metus nukenčia autoavarijose, tai tie 300 žmonių nukentėjusių nuo minų netaps dideliu prioritetu. Uh, tose šalise, kur, vali, kur, kur išminavimas nevyksta, tai niekada netaps humanitariniu tikslu, pavyzdžiui, Falklandų salos. Tačiau jeigu minos išlieka žemėje, po žemė ir jos nekelia tiesioginės grėsmės civiliams, kai kuriais atvejais paliekamos, minos yra paliekamos po žemė ir tam tikrą prasme tos valstybės ir toliau naudoja susumos minas. Uh, Pavyzdžiui, viena iš e, valstybių gavo, paprašė išimties ir ta išimtis buvo jai suteikta, nes ten, pavyzdžiui, turi tūkstantį minų aplink e, karinę bazę. ES bendrų veiksmų tikslai apima daugiau nei vien tik tai vystomojo e, darbo tikslus, vystomosios pagalbos tikslus. Ačiū pono Svaragin. Turiu papildomą klausimą. Norėjau paklausti Graikijos atstovės. Šiek tiek vėliau. Ich glaube, der Vertreter der äh, Präsidentschaft wollte noch eine Antwort geben. Manau, kad pirmininkaujančios valstybės atstovas dar norėjo atsakyti, ar ne? Ačiū pirmininkaujanti valstybė palaiko dvišalius kontaktus su Graikija tuo klausimu, ką tik išklausėme paaiškinimo, kurį pateikė Graikijos atstovas čia. Esame įsitikinę, žinome dabar, kad procesas vyksta ir kad Graikija galės pranešti, kad jau 50 procentų atsargos sunaikė panaikintos e, ir praneštai Kartagenos susitikime. Aišku, gaila, kuomet šalis ne, negali gyvendinti konvencijos ketvirtojo straipsnio, tai yra Graikija ir Turkija. Tai yra, jeigu jos negali sunaikinti minų per artimiausią laikotarpį. O kitų dviejų valstybių atvejais, kuriuos čia aptarėme, Baltarusija kitais metais tikisi pasiekti pažagos ir Ukraina taip pat. Dar du klausimus iškėlė pranešėja dėl stabilumo priemonės. Ar galėčiau paprašyti jūsų pakartoti? E, jų, ta, tavo klausimus, aš net nesu tikras, kad Aš teisingai supratau. Pirmasis klausimas buvo dėl to, kokios pozicijos ES laikysis dėrybose Kartagenoje ir kiek griežta Europos komisija ir pirmininkantė valstybė bus. Uh, Nežinau, kad yra ketinama pradėti naujas iniciatyvas, taip pat išplėsti dėl to, kad būtų išplėstas, taik, išplėsti ta konvencijos taikymos rytis, įtraukiant ne tik sausumos antipėstinės e, minas, bet ir kitus sprogmenis, taip pat dėl kasetinių bombų atsargų Europoje. Kaip jūs ketinate greičiau sunaikinti visų šių kasetinių bombų atsargas? Taigi šiais dviem klausimais, na, Nežinau, ar galiu pasisakyti kaip pirmininkančios valstybės atstovas, bet pasakysiu kaip Švedijos atstovas, jeigu nieko prieš neturite. Kitų sprogmenų šalia sausumos bombų e, klausimas yra svarstomas, yra aptariamas e, kitoje konvencijoje dėl įprasnės ginkluotės. Taip jau yra eilę metų ir aišku, tas klausimas vis dar yra darbo atvarkėje, bent jau mes savo ruoštų manome, kad tą darbą galėsime atnaujinti, nes jau atlikta nemažai vertingo darbo per penkerius metus. Ir na, tos dėrybos nedavė rezultatų, bent jau kol kas jos nėra lengvos, nėra paprastos. Dėl kasetinių sprogmenų galiu pasakyti, kad valstybių narių nuomonės skiriasi ir nėra bendros ES pozicijos, kai kurios yra pasirašysios Oslo konvenciją, kitos ne. O mes bandome šiuo metu įtraukti protokolą į šią konvenciją tam, kad pagrindiniai gamintojai ir naudotojai būtų taip pat susaistyti protokolo, kad nebūtų, na, jiems pritaikytas draudimas, bet kad bent jau kasetinis sprogmenių gamyba ir platimas būtų kontroliuojamas. Europos komisijos atstovas. Ačiū pirmininkė, pasitengsiu trumpai pasakyti konkrečiai. Atsakysiu į klausimus, kurie buvo užduoti. Pirmiausia, dėl išminavimo gairių Manau, gal per anksti dabar yra dar bandyti pasakyti, ar tos gairės bus sėkmingos, bandant užkirsti kelią tai finansavimo mažinimo tendencijai, kuri pastebėta buvo bendrai, kalbant apie švinavimo veiksmų finansavimą. Gairės buvo patvirtintos kaip darbinis komisijos dokumentas prieš mažiau nei vienerius metus. Taigi mes bandome toliau steigti geografinius padalinius, dele, delegatūras. Taip pat esame sukūrę išminavimo centrų tinklą, štabus tokius, nes aišku svarbu, kad ekspertai dirbtų komisijoje, bet labai šalia to svarbios yra, svarbus yra ir humanitarniai veiksmai, kalbant apie uh, E, kaimo plėtrą, buvo minėtas e, žemės išvalymas ir jos e, naudojimas kitais tikslais. Ir, na, mato, vertinant, kiek yra atlikta, iš tiesų reikia bent jau vienerių metų, kad mes galėtumėme suvokti ir įvertinti, kaip buvo panaudotos lėšos, ko buvo pasiekta, e, pritaikant išminavimo gairių finansavimą. pat mes vykdome specialius mokymus kolegoms, kurie dirba įgyvendinant įvairias geografinės programas tam, kad jie suvoktų, apie ką eina kalba ir e, kalbant apie išminavimus. Taip pat kaip stabilumo priemonė e, galėtų būti pritaikyta plačiau išminavimo tikslais. Čia aišku vėlgi yra dvi svarbios stabilumo priemonės dalys, reagavimas krizės atveju, 70 procentų biudžeto tam skirta. Ir čia buvo projektų e, išminavimo tikslais įgyvendinta, bet paprastai išminavimo veiksmai nėra laikoma kaip e, skubus veiksmai. Yra mažiausiai 18 mėnesių galutinis terminas. Na, dėl to atsiranda įvairių apribojimų. O kalbant apie ilgalaikiai stabilumo priemonės e, elementą, kas sudaro 30 procentų viso biudžeto. Kiek žinau, buvo toks tylus susitarimas, kai reglamentas buvo patvirtintas, kad tas finansavimas nebus skirtas išminavimo tikslams ir ši priemonė, šis instrumentas nepakeičia horizontaliosios tikslinės biudžeto eilutės. Taip jau yra. Bet aišku, tai yra tas klausimas, kurį būtų galima matyti iš naujo aptarti dabar dėl to, kaip būtų galima na, tinkamai pasirengti Kartagenai. Aš manau, kad konkretūs Ukrainos Baltarusijos atvejai susilaukia labai daug dėmesio ir mes labai daug dirbome šiame fronte. Galiausiai kolegos klausimas dėl Afrikos sąjungos. Čia neturiu savimi dokumento, bet manau, kad išminavimo veiksmai yra minima, Afri, minimi Afrikos sąjungos uh, hartijoje ir taip pat kotonių susitarime. Ir kolegos dirbantys su Afrikos valstybėmis vystimosi generalinėme direktorate. Žinau, kad bent jau vieną e, kolegą, kuris labai daug dirba šioje srityje, vystimosi generalinėme direktorate, aš manau, kad jisai galėtų galbūt pateikti konkrečiau, e, konkretesnių atsakymų po susitikimo. Dėkoju. Ponas Vanortinas. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad šio ryto diskusijos e, buvo nepaprastai nuodingos. Aš labai džiaugiuosi turėjęs galimybę išklausyti visų jūsų pranešimus apie tai, kokį darbą dirbate. Man atrodo, kad savo šalise turime skleisti žinę, kad tai išlieka problema, kad tas klausimas neišspręstas, kad jam reikia išteklių. O savo ruoštų, man rodos, turime užtikrinti, kad sutelktume dėmesį į sritis, kurios reikalauja daugiausia dėmesio. Turime vengti, na, tokios savęs gyrimo ir politinių kampanijų, o e, sutelkti dėmesį į atitinkamus prioritetus, į mm, išminavimą, paramą nukentėjusiems nuo minų ir norėčiau, kad Tik norėčiau e, koncentruoti savo veiklą, nusistatyti tikslinės sritis. Pirmininkas, ačiū, buvo įdomus renginys, noriu padėkoti visiems kalbėtojams. Ir užbaigdamas norėčiau priminti jums, kad kitas mūsų susitikimas numatytas lapkritį, e, lapkričio 16 dieną Briuselėje trečią valandą po pietų. Ačiū visiems.